Aš puikiai matai, mačiau, kaip jūs tvarkėte su šią padėtimi ir tikiuosi, kad jūsų pavyzdžių paseks ir kiti posėdžių pirmininkai. Na, šiaip ar taip tai nebuvo pastaba dėl vedimo tvarkos, bet kadangi jau pasisakėte ir dar pagirėte, tai tuomet dėkoju. Na, o dabar persime prie kitų darbo tvarkės klausimų. Komisijos pareiškimas dėl žiniasklaidos įstatymo Vengrijoje. Okay, we begin this debate. Uh, Commissioner Kroes, you have the floor. Kągi, pradėkime diskusijos, komisarė Kroes, žodis jums. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, man labai malonu informuoti Jūs apie tai, kad Kai šiandien ryte nusileido lėktuvas, aš sužinojau gerą žinę, tai yra, kad Vengrijos ministras pirmininkas sutiko pataisyti žiniasklaidos įstatymą tam, kad šis atitiktų visus ES teisės aspektus. Tai yra, visus tuos aspektus, į kuriuos kaip komisija atkreipiame dėmesį, įskaitant ir į tuos tą susirūpinimį lietinti pagrindinio teisų hartiją. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, man buvo patikinta, kad įstat, tos įstatymo pataisos bus patvirtintos Vengrijos vyriausybė per būsimą sesiją. Na ir Vengrijos, kaip ir nikančios šalies atstovų e, laikysena rodo, kad aš čia viską teisingai supratau ir kad vėliau pataisos artimiausiu metu bus perduotos Vengrijos parlamentui. Keturias sritis dėl kurių Vengrijos valdžios institucijos sutiko e, keisti įstatymą yra štai kokios. Tai pirmiausia, e, balansuot, subalansuotas informavimas. Taigi pataisos lies e, informavimo pareigą transliacijos požiūrį, kaip ir kitose šalyse, ir šie reikalavimai galios E, spaudintai žiniasklaidai, o taip pat vizualinėms priemonėms. Taip, taip pat tolimesni e, audiovizualinės žiniasklaidos e, apribojimai turės atspindėti proporcingumą. Ir aišku, komisija stebės, kad šis principas būtų perkeltas į antrinę teisę. Aš minėjau keturias rytis, taigi ta antroji rytis yra štai kokia, tai yra kilmės, kilmės šalies principas. Ir tos pataisos reikš, kad užsienio transliatoriai toliau nebus, negalės toliau būti baudžiami už tai, kad jie pažeidė ži, um, Vengrijos žiniasklaidos teisės nuostatas, pav, du pažeidimus, pavyzdžiui, dėl mažamečių ir panašiai. O vietoj to uh, tie E, transliatoriai turėtų perkelti savo veiklą į Vengrijos teritoriją tam, kad jų veikla atitiktų žiniasklaidos įstatymo nuostatas. Tai reiškia, kad teisiškai te, įsisteigia transmitoriai kitose valstybėse narėse ir atitinkant kitų šalių e, įstatymus turės teisę transliuoti Vengrijoje, nerizikuodami, kad juos nubaus Vengrijos valdžios institucijos. Trečias dalykas - tai yra žiniasklaidos organizacijų registravimas pagal pataisas e, audiovizualinių žiniasklaidos paslaugų steigėjai E, galės e, įsisteigti, registruoti tik tai tuo met, kai jie pasiūlys paslaugas atitinka direktyvos nuostatas. Tai reiškia, kad tokie operatoriai bei leidėjai neturės iš anksto gauti leidimų iš Vengrijos valdžios institucijų. Ketvirtas dalykas - tai yra įžeidžiantis turinys. Papildomai Vengrijos vyriausybė sutiko daryti pataisas dėl kitų e, žiniasklaidos įstatymo nuostatų, kurios verčiasi truputį dėl žodžio laisvės. Ir nuostatose šiame įstatyme labai plačiai buvo pasakyta, kad e, žiniasklaidos turinys neturėtų įžeisti mažumų, daugumų ar individualių asmenų. Ir pagal pataisas šie ribojimai e, bus rib... <clears throat> šie ribojimai lies tik tais demiskraciją. Be to, žiniasklaidos operatorių nelies šios nuostatos, jeigu jie yra įsisteigę kitose ES valstybėse narėse. Pone pirmininkė, mes tikrai tamprai bendradarbiavame su Vengrijos valdžios institucija tam, kad užtikrintume, jog tos pataisos būtų patvirtintos e, Vengrijos įstatymė ir būtų jų laikomasi praktiškai. Mes ir toliau stebėsime situaciją, tai yra visiškai aišku. Ir nereikia dar sėki minėti, kad e, komisija e, stebi, kaip laikomasi atitinkamos direktyvos nuostatų ir kitose valstybėse narėse. Ir jeigu pri, pribręs būtinybė, išsakysime lygiai tokį patį susirūpinimą. Taigi komisija nesibaido pasinaudoti savo galiomis, ji nebijo ginti žiniasklaidos laisvę ir pluralizmą, jeigu to reikia. Ir šiuo At, šis atvejis kaip tik tai ir rodo, tikiuosi. Taigi galiu patikinti, jo komisija pripažįsta daugeliu jūsų išsakytus susirūpinimus taip, dėl bendros žiniasklaidos padėties e, Europoje. Taigi esu pasirengusi imtis veiksmų siekiant užtikrinti tam, kad būtų užtikrintas žiniasklaidos paralizmas ES. Aišku, atsižvelgiant į subsidirumo ir, ir proporcingumo principus. Tai yra komisijos ne vien tik tais pareiga, bet ir rimtas interesas tam, kad interesas palengvinti dialogą Europinių lygių tarp suinteresuotų asmenų besikeičiantis žiniasklaidos kraštovaitis ES verčia susirūpinti dėl ateities, tačiau tai, tai reiškia ir, um, ir naujas galimybės, bet ir tam tikrą pavojų žiniasklaidos pluralizmų. Todėl aišku, jog reikia pasirinkti tokius metodus, kurie leistų pamatuoti žiniasklaidos pluralizmą. Taip, kad teisinio, ekonominio ir socialinio požiūrių visi aspektai būtų derinti tarpusavyje o nebūtų į šiuos aspektus žiūrima atskirai, kaip kad neretai atsitikdavo likščiau. Todėl, ponė pirmininkė, bandžiau e, suku, sukurti e, labai mišrę e, suinteresuotų asmenų grupę tam, kad jie ateitie gilintųsi į žiniasklaidos E, klausimus, įskaitant žiniasklaidos pluralizmą Europos Sąjungoje. Ir kaip žinote, kad aš labai vertinu jūsų indėlį, todėl Europos parlamentas bus atstovavimas ekspertų grupė, jeigu jūs pasinaudosite tuo kvietimu. O dabar šiek tiek apie tą grupę. Taigi ši grupė turės informuoti mane dėl tolimesnių žingsnių liečiančių žiniasklaidos klausimus Europos Sąjungą. Ir esu visiškai įsipareigojusi imtis konkrečių veiksmų sutinkamai su mano turima kompetencija. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, ponė komisarė. Dabar kalbėtojai frakcijų vardu. Europos liaudės frakcijos vardu kalbės ponas Kurijo. Dėkoju, ponė pirmininkė. Iš tiesų, šiek tiek nemalonu man dabar sakyti kažką čia šitose diskusijose, nes komisarė pasakė, kad nebėra prasmės e, toliau diskutuoti, nes atrodo, kad įvykiai pakrypo teigiamą linkmę. Galbūt e, išklausysime kitų kolegų, kurie anksčiau komiteto posėdžiuose, pavyzdžiui, sakydavo, e, kad e, galbūt reikia šiek tiek palaukti, nes visų pirma reikia įrodyti, kad kažkas yra negerai, o Vengrijos vyriausybė visuomet buvo pasirengusi daryti kažkokius pakeitimus, e, ištaisyti tas klaidas, jeigu tai, ką kritikuoja Europos komisija. Vengrija kaip tik dabar pirmininkauja Europos Sąjungai, taigi ji susiduria su ypatingai didelė atsakomybė ir iš tiesų e, būtų buvę netikslinga, jeigu Vengrija nebūtų būtų laikiusis Europos komisijos patarimų, nuostatų kažkokių, bet galbūt čia reikia e, paminėti ir politinius aspektus, kurie susiję su tuo, kad mes dabar e, kalbame šią temą ir kad parengėme rezoliuciją šią temą. Iš tiesų mes turime išlikti budrus, tačiau kita vertus turėtume pasitikėti demokratiškai išrinktomis vyriausybėmis, o Vengrijos vyriausybė yra demokratiškai išrinkta vyriausybė, ji buvo išrinkta didž... didelė balsų dauguma, taigi nereikia abejoti. E, to jos demokratiniu keliu ir manau, kad geriausias dalykas, kas gali dabar atsitikti, mes galime paprašyti savo kolegų iš socialistų partijos ir iš liberalų partijos, kurie pateikė savo rezoliucijas, e, toliau neapsijuokti ir tiesiog atsijimti savo rezoliucijas, nes Europos parlamentas turėtų rūpintis realiomis problemomis, kurios aktualios ES piliečiams. Dėkuoju toliau ponas Morajas, pusantros minutės. Pone pirmininkė, socialistai ir demokratai be abejo sveikina e, tai, kas vyksta, sveikina objektyvios informacijos būtinybę. Mes pritarėme tam, tai yra pažymėta ir mūsų rezoliucijos tekste, mes dėl to ir spaudėme jūs ir Vengrijos administraciją, kad būtų būtent toks signalas siunčiamas. Norėčiau už. Nu, norėjau užduoti jums šį klausimą jau seniai. Ir tuomet buvo iškilęs klausimas dėl to, kokį spaudimą turėtų vykdyti tas parlamentas, kad tose keturiose srityse būtų padaryti reikiami pakeitimai. Aišku, Europos parlamentas dar nematė naujojo teksto, vyko darybos tai tarp komisijos ir Vengrijos administracijos. Mums reikėtų šiek tiek daugiau laiko, kad turėtume tarp savo žodį šio klausimu. Regis yra akivaizdu, kad darybų eigoje nebuvo kalba apie kitą susirūpinimą, kurį išreiškė parlamentas ir būtent mūsų frakcija. Tad e, žiniasklaidos taryba, sakoma, turi būti vienalytė. Ji vykdo teisminę visų žiniasklaidos priemonių priežiūrą. Gaila, kad taip yra, laukiam dar atsakymo iš šiuos klausimus. Pavyzdžiui, nebuvo taip pat pakomentuota konfidencialumo principo e, pažeidimai, kai konfidencialumas susijęs su informavimo šaltiniu. Tai štai, jūs žinote, koks yra klausimų sąrašas, ponė komisarė, dar laukiame atsakymų šios klausimus. Džiaugiamės tuo, kad Vengrijos administracija pareiškė savo valią sutvarkyti šį įstatymą, kad stiktų es reikalavimus. Mes matome, kad dar tebe lieka vienas kitas susirūpinimą keliantis aspektas. Pagrindinių teisių hartijos 11 straipsnių svarbu nepažeisti. Ten yra kalbama apie raiškos laisvę. Norėčiau paklausti, ar manote, kad 11 šios hartijos straipsnis yra tinkamai gyvendinamas? Pilietinė visuomenė turi teisę ginti skaidrumo principą, svarbu užtikrinti praktinį įgyvendinimo šio įstatymo e, praktinę priežiūrą. Aš manau, kad mes norėtume dar daugiau informacijos sulaukti. Laisva žiniasklaida, nepriklausoma žiniasklaida mums yra būtina. Ir šiuos principus gindami mes čia niekam nedarome jokių išimčių. Tai, tai yra svarbus principai visiems ES piliečiams ir Vengrijai. Dėkoju. Dėkoju, toliau Alde vardu pasakys ponė Weber dvi minutės, prašau. Colleagues. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolego, šiame parlamente mes jau seniau esame diskutavę atvejus, kai vienos ar kitos vyriausybės pajunta poreikį kontroliuoti žiniasklaidą tačiau nie karto visi bandymai nebuvo nuėję taip toli, kaip šį kartą Vengrijos atveju. Nuo televizijos iki radio, iki rašytinės spaudos, interneto e, vadinamųjų dienoraščių ir panašiai. Viskas buvo numatyta kontroliuoti. Liberalai ir demokratai e, mūsų frakcija šiame parlamente iš karto pareiškė protestą prieš šį įstatymą. Tuomet buvome apkaltinti, kad esame neva politiškai angažuoti. Tačiau laikas parodė, kad buvome teisūs. Net Vengrijos vyriausybė suprato, kas buvo negerai, e, buvo, padary, buvo numatyta padaryti tam tikrus pakeitimus. Buvo sakoma, kad tai neva yra Vengrijos pozicija ir tiek. Mes sekime visi, kaip įgyvendinami pakeitimai. Komisija paminėjo keturis, keturias rytis, kur pasikeitimai buvo būtini. E, kai kurie iš jų jau prasidėjo. Politiškai paskirtų asmenų vykdoma kontrolė žiniasklaidos yra blogas dalykas. Trūko taip pat tinkamos žurnalistų informavimo šaltinių apsaugos ir tai yra tik vienas kitas pavyzdys. Na ir galiausiai mes išreiškime savo kritiką, o Europos komisija turės atsakyti Vengrijos ir, ir ES pilietiniai visuomeniai už priimtus sprendimus, nes kitos e, institucijos taip pat kritikavo šį įstatymą. Mes manome, kad svarbiausia yra bendras interesas, nes žiniasklaidos laisvė yra tas dalykas, kuris mūsų piliečių laisvių gyvendinimu yra ypatingai svarbus dalykas. Dėkoju. Dėkoju toliau ponė Sargentinį. Dėkoju ponė pirmininkė norėčiau užduoti klausimą poniai Kros. Pone Kros yra direktyva apie audiovizualinės žiniasklaidos priemonės ir ten yra kalbama apie nepriklausomą reguliavimo agentūrą, o ta Vengrijos institucija, kuri e, gali taikyti sankcijas, joje. E, veikia vyriausybės atstovai, taigi dėl to Vengrijoje susidarė toks polarizuotas to, klimatas kodėl komisija neprieštaravo tam, juk e, ta žiniasklaidos agentūra nėra nepriklausoma, kodėl jūs iš karto nekvestionavote jos įgaliojimų. Mano manimu, tai netitinka pagrindinių teisų hartijos. Pone Kros. E, dabar e, Vengrija pateikė keturis pakeitimus. Tie pakeitimai susiję su užsienio žiniasklaida, e, su audiovizualinėmis priemonėmis, tačiau jie nesusiję su e, spauda, su Vengrijos spauda. Dabar tarsi atrodys, kad Briuselis viską leidžia, kad kad Bruselis palaimino e, tą įstatymą. Taigi, manau, kad jūs turite nesidžiaugti, o kaip tik būti labai e, nusivylusi dėl tokių, tokių įvykių. Kolegos iš EPP sako, kad čia nebuvo jokių problemų, kad e, tai buvo politinė kova, kad tai buvo manipuliuojama, e, kad tai juk tokiu, tokiu būdu yra. E, yra įžeidžiama ESBO ir Europos tarybos žmogaus teisų komisija. Manau, kad ponas Orbanas turi kažką pakeisti savo žiniasklaidos įstatymui, nes man dabar šita situacija e, primena stalinizmo laikus, kai žmonės būdavo retušuojami, kad jų neliktų tam tikrose nuotraukose manau, kad mes turime visi kartu ginti europinės vertybės ir tai jūsų, ponė komisarė, užduotis. E, Pone Morvai pakėlė mėlyną kortelę. Pone Sargentinė, ar jūs atsakysite į klausimą? Dėkoju, sako ponė Morvai. E, galbūt jūs turėtumėte užsidėti ausines. Mes žinome, ką padarė vyriausybė E, žinom, ką padarė kairieji, e, SRD frakcija, konbendit, kurie dabar e, ploja. Tačiau prieš tai, kol mes išklausysime jūsų pamokslus apie tai, kokia, kokia turėtų būti demokratija, norėčiau pasakyti, norėčiau paklausti, kas buvo 2006 metais, kur tada buvo šitie kriti, kritiški balsai. Tuomet jūsų tos kairiosios pakraipos partijos nepadarė nieko kad užkirstų kelią šiems įvykiams. Pone Sargentinį, jums suteikiama 30 sekundžių. Independent... Na, aš manau, kad nepriklausoma. Nežinau, ar nepriklausoma žiniasklaida kelia kokią nors smurto pavojus. Nesuprantu šio klausimo esmės. Aš manau, kad klausėjai tik uždavė klausimą dėl klausimo. Tik tiek. Ponas Ziobro konservatorių vardu. Prašau. Pone pirmininkė, žodžio laisvė yra didžiulė vertybė, visi tai žino. Būtent dėl to aš manau, kad apie tai būtina rimtai diskutuoti. Šios dienos diskusijos man netrodo labai rimtos. Tai yra tiesiog pretekstas pulti dešiniųjų vyriausybę, tą kairieji didžiausių, su didžiausiu malonumu daro. Europoje mes galime parodyti daug šalių, kur pažeidžiama žodžio laisvė. Lenkijos patirtis, pavyzdžiui, tokia galėtų būti. Vyriausybė gavo, vyriausybės paėgos gavo daugumą, vyriausybė, senatas ir, ir te, televizija ir elektroninė žiniasklaida atsidūrė politikų rankose. Žiniasklaida skelbianti priešingas valdantiesiems nuomonės nukentėjo, buvo atleidžiami iš darbo žurnalistai. Kur tada buvo ponas Šulcas? Nes e, kai Lenkijoje buvo pažydinėjama šis principas, niekas nereagavo. Pone Ziobro, e, buvo pakelta mėlynoji kortelė. Ar atsakysite į kolegos klausimą? Ar atsakysite į kolegos klausimą? Pusė minutės klausimą užduot. Pone kolega, jeigu aš jūs gerai supratau, jūs pasakėte, kad daugelį Europos šalių yra ribojama e, spaudos ir raiškos laisvę. Todėl norėčiau sužinoti, kokios konkrečiai yra tos kitos ES valstybės ir ką jūs pats siūlytumėte daryti. Dziękuję za to pytanie. Zwróciłem uwagę. Dėkoju už šį klausimą. Aš norėjau atkreipti dėmesį, kad mm, raiškos, nuomonės reiškimo laisvė yra e, iš esmės problema. Nesvarbu, ar valdo kairiųjų ar dešiniųjų partijos, jeigu, pavyzdžiui, žurnalistai negali parašyti to, ką jie nori, dėl to, kad jie yra kairieji arba dešinieji, mes turime prieš tai protestuoti. Pavyzdžiui, jau dabar įvyko tam tikrų incidentų, kuomet žurnalistai negalėjo laisvai reikšti savo savo nuomonės, nes priklausė tam tikrai partijai. Tai tiesiog aš tą norėjau paminėti, norėdamas pakritikuoti socialistų ir demokratų frakciją e, ir norėčiau, kad tada vis, bu, būtų kalbama apie visus žiniasklaidos laisvės pažeidimus. Dėkoju, ponė Ziobro. Na, dabar baigėsi, prašau laikytis laiko, nes kaip pato kolegos nesiklauso, įsijungite mikrofonus. Pone pirmininkai, aš nieko nesuprantu. Paprastai diskusijų pabaigoje, sakoma, pagal taisyklės, pone, ponas Tavarės, vieną mintę. Pone komisarė, labai atidžiai klausiausi to, ką sakėte ir nežinau, ar esu šokiruotas, ar man padarytas didelis įspūdis, nes tiesąkant girdėjau keistokų dalykų, man sudarė įspūdis, kad uh, Komisija, tiesą sakant, pateko daugiau ar mažiau į Vengrijos vyriausybės spastus, nes atrodo, kad tas įstatymas iš esmės ir nesikeitė. Tiesą sakant, niekas nekeista. Tai yra e, tos neproporcingos nuobaudos, kaip su jomis, atrodo, ten niekas nekeista. Taigi, tai, ką sakėte, mane verčia raudonuoti. Komisija nurodė, kad dabar e, tos nuobodos nebegalioja tam tikroms žiniasklaidos sritims. Tai ar čia tikrai toks sprendimas, kurio verta Europa? Europoje po Berlyno sienos griuvimo mes kitaip įsivaizdavome žiniasklaidos laisvę. Galbūt komisija per nedik nuolaidai, bet parlamentas nenuleis rankų ir vykdys savo pareigą atidžiai sekti tai, kas vyksta, nes tai, kas buvo pasakyta likščiau, tikrai verčia mus e, susigėsti. Ponas Burgesi, vieną minutę. Pone pirmininkė, tikrai neverta dar sėki priminti šio klausimo svarbos. Taip, nuolat išsakoma kritika dabar kritikuojama Vengrijos vyriausybė, ypač sudėtingų laikotarpių, kai vyriaus, Vengrija pirmininkavo ir neatsitiktinai guo atstovai išsako tą kritiką. Na, tai yra tiesiog uh, dar viena galimybė pasinaudoti padėtimi, instrumentalizuoti ją, nes yra akivaizdžių ideologinių stereotipų. Bet kai šis įstatymas, kai tie stereotipai yra mm, taikomi konkrečios šalies atveju, kuri be kita ko pirmininkauti, tai tikrai verčia susigėsti. Taip, yra įvairių politinių jėgų, kurios norėjo, kad įvyktų šios diskusijos. Na ir čia yra aiškių politinių aspektų šiame kontekste. Juk mes kalbame ne vien tik apie ideologinius klausimus, tačiau kyla pavojus, kad e, tokiu, band, tokiu būdu bandoma. <clears throat> E, mesti šešėlį ant Vengrijos vyriausybės, kuri yra demokratinė ir atlieka svarbę funkciją. Kiti kalbėtai, ponas Busitelis. Pone pirmininkė, yra akivaizdu, kad šios diskusijos buvo įvykių aplenktos. Ir dabar nebėra jokio pagrindo diskutuoti ir balsuoti dėl rezoliucijos šio klausimu rytoj. Aš manau, kad buvo išreikštas bendras susirūpinimas dėl žiniasklaidos padėties Vengrijoje, atsakymo sulaukėme. Jie neramina tai, kad e, šis parlamentas nuolatos imasi kryžiaus žygių prieš atskiras valstybės narės. Ir kaip tyčia visada yra puolamos EPP politinės šeimos vyriausybės. Aš manau, kad labai svarbu, kad būtų išanalizuota šita situacija ir padarytos išvados. Mes e, matėme, kad šiuo atveju tyrimas tęsėsi net tada, kai aukščiausiuose Vengrijos administracijos ešalonuose buvo imtasi e, reikiamų žygių pataisyti šiam įstatymui. Tad šių diskusijų tikrosios priežastys matyt buvo kitokios. Aš manau, tai buvo viso labo politinės manipulacijos. Aš manau, kad Žmogaus teisės Vengrijoje yra gerbiamos, teisinės valstybės principai taip pat. Ir aš manyčiau, kad svarbiausia, kad tie principai būtų įgyvendinti visur, nesvarbu, kokia tai yra valstybė. Aš manau, kad nėra dėl to būtina pulti atskirų valstybių narių ir jas pasmerkti dar neužsibaigus politiniam procesui. Pirmiausia, praėjusį mėnesį, kai šis klausimas buvo iškeltas, aš sakiau, kad politizavimas šio proceso yra ne tik puolimas prieš valstybę narę, bet kad tai pakenks e, pirmininkavimui šios valstybės Europos Sąjungoje. Ir štai mes dabar matome, kad kenkiama mūsų pačių institucijai. Taip negali tęstis. Visos frakcijos turėtų atsimti rezoliucijas. Kviečiu tai padaryti visus kolegas. Nereikėtų atidėti jų nagrinėjimų, nereikėtų e, suspenduoti, nes aš manau, kad nebėra jokio pagrindo balsuoti dėl tų rezoliucijų. Tik tiek. Ačiū. Kolegė Badija, prašau. Atsiprašau, pastebėjau mėlynąją kortelę, sako pirmininkas. Na, aš norėčiau pasakyti štai ką. Dalykai viskas yra akivaizdus, bet nekenkia juos pakartoti. Uh, nepriklausoma nuomonė, laisvas minties judėjimas yra tie dalykai, kurie visuomenėje demokratinėje yra būtini. Būtent dėl to šiandien mes prie šio klausimo ir apsistojame. Ar ES taryba ir, tiksliau, ES taryba ir parlamento kai kurie nariai pareiškė susirūpinimą dėl besiklostančios padėties šioje šalyje. Tik tai, ar tikslas nebuvo E, pakengti visai Europos Sąjungai. Mes sakėme, kad tas įstatymas buvo priimtas per nelį greitai ir pasakėme, kad jį reikia pritaikyti prie ES teisės aktų ir prie sutarties dvasios. Džiaugiamės, klausydami, ką šiandien sako ponia komisarė. Jis sako, kad Vengrijos vyriausybė yra pasirengusi šį įstatymą pakeisti. Tačiau informacijos kontrolės struktūros sukūrimas kuri politiškai kontroliuotų valdančiosios politinės daugumos nariai, būtų blogas dalykas, nes tai reikštų centralizuotą politinę kontrolę žiniasklaidai. Tai galėtų privesti prie cenzūros įsteigimo. Tas klausimas būtų toks, ar būtų keičiami teisės aktai susijęs su tos administracijos struktūros teigimu. Mes Kalbėjome apie būtinybę užtikrinti proporcionalumą, svarbiausiasis teisės ir laisvės, teisė informacija, kaip pasakyta 11 e, pagrindinių teisų hartijos straipsnėje. Vengrijos vyriausybė sutiko pakeisti šį įstatymą, tačiau dabar privalu stebėti, kad e, tie pasikeitimai bus pakankamai gilus ir kad e, bus galima apginti pagrindinės laisvės, kurioms tas įstatymas galėjo pakei, pakengti. Mes ir toliau manome, kad Europos komisija turi tęsti savo tyrimą e, dėl visko, kas susijęs su pagrindinių teisų gyvendinimu. Tai nėra politinė problema, kaip kai kas mano, tai yra vertybių, ES vertybių gynimo klausimas, pagarbosiams klausimams. Tai yra mūsų įsipareigojimas, vienintelis įsipareigojimas, būtent dėl to pirmiausia mes čia ir dirbame. Ačiū. Dėkuoju toliau ponas Liokegart vieną minutę. Iš tiesų šiek tiek keista. Aš esu liberalas, o dabar mane kaltina, kad aš esu kairysis. Iš, esmų, iš, iš tiesų čia mes kalbame ne apie kairiuosius ir dešiniuosius, o apie spaudos laisvę. Aš nesuprantu kolegų iš EPP frakcijos. Man atrodo, jų reakcija yra šiek tiek per daug patetiška. Mes čia kalbame apie spaudos laisvę. Todėl aš norėčiau. Uh, kad Vengrija atsakytų į tuos klausimus, kuriuos uždavėme. Gerai, kad jinai jau sureagavo, tačiau yra dar tikrų, e, tikrų kitų problemų. Yra ta žiniasklaidos taryba, e, kuri turėtų, būti, kuri turėtų veikti subalansuotai. Tai yra ta institucija, kuri turėtų e, sergėti, kaip yra, vykdo, kaip yra laikomasi žiniasklaidos įstatymo. Ta taryba turi būti ne priklausoma. Todėl manau, kad mes turime ir toliau nagrinėti šitos tarybos klausimą. Gerbė. Tiems, kurie nežino, e, kokia yra procedūra, e, pirmininkas dėl melinos kortelės asmeniškai gali priimti sprendimą. Jeigu man atrodo, kad laiko nėra, tai negaliu suteikti žodžio. Jeigu laiko yra, suteiksiu. Taigi, kai kiekvienas iki pakeliama melina kortelė, ne visuomet galiu e, suteikti žodį jums. Na ir dabar, ponė Trupel, vieną minutę. Ponės ir ponai, nėra, e, ta, nėra jokių priežasčių. E, tokiem pareiškimam, kuriuos sako EPP. Kai mes kalbame apie žiniasklaidos įstatymą, mes e, kalbame apie tai, kad ponas Orbanas iš pradžių e, neregavo į tą kritiką. Tie pakeitimai, kurie yra padaryti, e, nėra pakankami. E, tary, žiniasklaidos taryba, kuri devynis metus veikia ir kurioje e, dirba vyriausybės nariai, tai nėra suderinama su e, ES teisės aktais. Taigi mes čia kalbame ne apie demokratinį žiniasklaidos įstatymą. E, Pone Kros, man atrodo, jums atrodo, kad būtų gerai turėti turėti, jums būtų gerai turėti ramybę ir kad niekas netu, netrukdytų Vengrijai pirmininkauti. E, jums tai rūpi labiau negu tikrai demokratiškas žiniasklaidos įstatymas. Tačiau aš norėčiau pasakyti, kad e, yra e, daug Vengrijos intelektualų, kurie prašė ES institucijų juos palaikyti. Mes to dar nepa, nepadarėme, todėl tikrai šitas įstatymas turi būti pakeistas ir tapti demokratiniu. Dėkuoju toliau ponas Kasinį dvi minutės. Grazie, signor Presidente. <clears throat> Io credo. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Manau, kad Vengrijos vyriausybė iš tiesų pasielgė labai jautriai, jis sureagavo į tai, ką siūlė Europą ir į esminius principus, nes po to, kai, išsi, kai įsigaliojo šis žiniasklaidos įstatymas, to jau pat kairieji pradėjo atitinkamą kritikos kampaniją, e, tačiau tik tai tie, kurie e, iš tiesų išgyveno komunizmą ir fašizmą, supranta, kas yra esmė. Demokratinės valstybės žino, kad žiniasklaidos įvairovė, pluralizmas yra demokratijos pagrindas. Tačiau mes juk gyvename teisinėje valstybėje Ir kaip jau minėjau, e, demokratijos pagrindas yra žiniasklaidos įvairovė ir žiniasklaidos e, pluralizmas bei e, žmogaus orumas. Žmogau, žiniasklaidos laisvė yra susijusi su taip pat ir su tam tikrais draudimais, pavyzdžiui, draudimais žmogišką orumą E, žeminančią medžiagą skelbti. Mes e, su panašia situacija susidūrėme ir su Italija. Galbūt nereikėjo spausdinti kai kurių dalykų, kurie buvo išspausdinti. Taigi tas žiniasklaidos įstatymas, manau, kad nepažeidžia jokių demokratinių vertybių. Ir e, žmogaus orumas juk yra pagrindinis dalykas. Vengrijos vyriausybė stengiasi ginti žmogaus orumą. Tai yra esminis dalykas ir e, Vengrijos vyriausybė juk sureagavo į kritiką ir ji žada keisti tą žiniasklaidos įstatymą. Vengrijos konstitucijoje E, numatytos visos demokratinės vertybės. Tai ir Vengrija yra e, šalis, kuri yra pilnai integravusis į europinę kultūrą. Tai aš nesuprantu šitų diskusijų esmės, kodėl mes dabar diskutuojame. Mes dabar tiesiog kalbame apie apie e, Vengrijos kaltę dėl to, kad ji e, demokratiškai išrinko parlamentą ir demokratiškai patvirtino įstatymą. Man iš tiesų labai gaila, kad taip vyksta, nes čia mes matome iškreiptą demokratijos vaizdą. Dėkuoju toliau, ponas Tabadžiai, dvi minutės. Pone komisarė, pone ministrė. Maničiau, kad Europoje stengiamasi apskritai riboti žiniasklaidos laisvę. Esu patriotas. Ir man tikrai gaila, kad Vengrijos įstatymas dėl žiniasklaidos sukėlė tas diskusijos Europos parlamente ir kitose ES institucijose. Na, tikrai, jausmas vidutiniškas, kai žinai kas ir kaip. Tačiau aš manau, kad buvo pasielgta teisingai šiuo atveju, nes iš pradžių dar gruodžio mėnesį Vengrijos vyriausybė atsisakė e, keisti šį įstatymą. Na, už tai dabar E, vyriausybė priėmė tokį sprendimą, bus keičiamas įstatymas, kuris sukėlė tokį atgarsį ES institucijose. Dabar bus suderintas šis įstatymas su ES teisiniu paveldu, jis nebepažeis direktyvos audiovizualinių priemonių ir atitiks pagrindinių teisų hartijos nuostatas. ES išreikškė riziką, tai reiškia, kad dešinioji, dešiniųjų valdžia Vengrijoje pralaimėjo šio klausimu šio parlamento kai, kurios, e, kai kurių frakcijų atstovai pareiškia savo pastabas, kurios yra e, tinkamos. Europos parlamentas ir komisija turėtų stebėti, kaip bus keista, pakeistas šis įstatymas ir kiek jis atitinka ES teisinį paveldą. Kreipiuosi į poną ministrą Mortonį, norėčiau paklausti, kodėl Orbano vyriausybė nusprendė priežiūros institucijoje numatyti, pakeisti tiksliau jos sudėti, nes iš pradžių jie turėjo stati 50 valdančiosios partijos narių, 50 opozicijos, 50 procentų opozicijos narių. Taigi aš norėčiau pasakyti, kad atmeskite tas nesocialitinės pažiūras ir nustokite sakyti, kad kritika nukreipta prieš Vengriją. Ne, taip nėra. Aš manau, kad po to, kai Europos, Europos komisija paskelbė tą savo griežtą kritiką, Orbano vyriausybė pagaliau nustotų elgtis taip antidemokratiškai. Svarbu e, pasakyti tiesą, nes tas, kas blogis lepia, elgesi ypač neteisingai. Dėkuoju. Gerbiami kolegos, aš e, norėčiau pasakyti, kad laikysiuos tų taisyklių, kurias jau išsakiau. Ponas Deutsch turiu galimybę kalbėti. Dvi minutės, prašau. Tisztelt elnök úr, tisztelt eh, biztos. Pone pirmininkė, pone komisarėm, mūsų diskusijų pradžioje jūs sakėte, kad buvo pasiektas sutarimas tarp Vengrijos vyriausybės ir Europos komisijos. Tas sutarimas yra susijęs su tuo, kad Vengrijos žiniasklaidos įstatymas bus pakeistas, daugelis jo aspektų bus pakeista. Pritariu kolegoms išklausiau liberalų ir socialistų kolegų. E, ir manyčiau, kad balsuoti dėl tos rezoliucijos turbūt nebėra būtina. Socialistų atstovas kalbėjo apie ES vertybių apsaugą. Būtent tuo ir aš norėčiau remtis. Tiesiog daug kalbama kol kas taikomi dviejopi standartai. Komunistai, žalieji, socialistai ir liberalai tai daro. Ponas Šulcas, pavyzdžiui, nieko nesakė, kai socialistų vyriausybė ir jos ministrai jo tiesioginių pavaldinių rankomis į nemėgstamo žurnalisto automobilį suorganizavo narkotikų padėjimą. Buvo kreiptas į teismą tuo atveju ir tas žmogus taip nu, pateko į teismą, kadangi parašė straipsnį, kuris valdantiesiems neįtiko. Vengrijos žurnalistai kalbėjo apie sukčiavimo atvejus kurie nutiko partijoje rinkimų metu. Ir paskui ilgą laiką partija buvo boikotuojama. Žiniasklaida tą partiją boikotavo. Taigi, jeigu tuomet nieko nebuvo sako, tai šiandien nėra nei, nei jokios priežasties uh, šitaip elgtis. Ada spremenilė spaudą. Labai džiugiu, kad e, Vengrijos vyriausybė yra pasirengusi taisyti žiniasklaidos įstatymą, o taip pat ir tuo, kad jūs, ponė komisarė, kurios esate patenkinta tais pakeitimais. Tačiau esu susirūpinusi dėl štai ko. Tai yra likus vienai dienai iki rezoliucijos dėl Vengrijos žiniasklaidos įstatymo patvirtinimo ES mes galime pasikliauti tik tais jūsų komisarė nuomonė. Mes neturime jokių raštinių garantijų iš Vengrijos vyriausybės dėl pakeitimų. Taigi, jūs te gavote tą informaciją tik tais e, prieš keletą valandų ir išorės ekspertai nebuvo pasitelkti. E, greitas vyriausybės atsakymas sudaro įspūdį, kad tie pokyčiai nėra esminiai, jie yra tiesiog kosmetiški ir tai neprimtina. Kodėl, kai šiandieną mes kalbame apie šį klausimą, e, vyriausybės reagavo dabar, o ne prieš dvi savaitės, o komisija yra patenkinta. Man staro įspūdis, kad kažkas bando tiesiog sureaguoti su, į parlamento susirūpinimą, tačiau techniniai pokyčiai neatitiks demokratinių pokyčių. Iš išplaukiančių iš pagrindinių teisų hartijos. Taigi mes esame labai susirūpinę dėl priežiūros institucijos sudėties ir galių. Ir dėl žiniasklaidos e, tarybos, nes tai ribo žurnalistinį darbą. Aš pritariu tam, kad reikia dialogo. Džiaugiuosi, kad juo, jam pasirengta. Tačiau e, noriu pas, prieštarauti tiems, kurie sako, kad čia tiesiog užsipuolama Vengrijos vyriausybė, čia kalbame apie žurnalistų darbo laisvę ir ponė Kros nėra kompetitinga, jie atsakinga žmogaus teisės. Ir be to norėčiau paklausti ponios komisarės dėl to, kaip žiūrite į žurnalistų veiklos laisvę ateityje, kokia yra vizija, reikalingi minimalus kriterijai, kad būtų užtikrintas žiniasklaidos pluralizmas ir minimalus kriterijai. Nu, ir tai pasakytina apie žiniasklaidos darbo kokybę visose ES šalyse. Dėkoju pusantros mintis ponas Belet. Dėkoju. Na, visi darome prielaidą, kad e, tas faktas, jog Vengrijos vyriausybė išsklaidė e, visas dviejonės, tai yra, kad žiniasklaidas pluralizmas bus laisvas Vengrijoje, tai tikrai geras signalas. Taip pat e, komisija nurodė, kad bus taisomas žiniasklaidos įstatymas tam, kad jis atitektų pagrindinę teisų hartiją. Tai tikrai puikus dalykai. Tiesiog gaila, kad e, diskusijos dėl žiniasklaidos pluralizmo e, šiame parlamente visada nukrypsta link e, žaidimėlių nacionalinių lygmių kritikavimo. Tai, ką sakė komisarė, tai yra puikia alternatyva, tam tikrai pritarėme, tačiau taip pat tai puikia galimybė iš esmės viską išanalizuoti ir pasižiūrėti labai konkrečiai, į tai, kaip galima užtikrinti ES žiniasklaidos pluralizmą, nepriklausomai nuo nacionalinių reikalų. Turi egzistuoti objektivus žiniasklaidos pluralizmas. Dar viena pastaba. Europos tiesiekuros iniciatyva dėl žiniasklaidos reglamentavo, kaip to, kai kas rytoj reikalaus savo rezoliuciją, mano manimo, yra visiškai netinkamas kelias ir aš tikiuosi, ponė komisarė, kad čia dėl to mums pritarsite. Pusantros mintis, ponas Ver. Dėkoju. Dėkoju. Taip pat pritariu Vengrijos vyriausybės įstatymui pataisyti žiniasklaidos įstatymą. Ir tas masiškas Vengrijos užsipuolimas, mano manimu, tikrai nepagristas, nesažiningas Vengrijos požiūrį. Man rodos, Europoje ne visuomet viską teisingai suprantame. Perimo laikotarpiu įvairiose valstybėse narėse daug kas buvo neaišku, procesai buvo neaiškus. Ir būtent dėl šios priežasties e, keltas reikalavimas geresnio, geresnio informavimo apie visuomenės perinamojo laikotarpiu. Ir toks reikalavimas yra pagristas. Iš pradžių šios diskusijos liečia žiniasklaidą ir kai kas teigia, kad e, žiniasklaidos e, priežiūros institucijos sudėtis nėra tinkama, tačiau nariai parlamente yra renkami dviejų trečdalių dauguma. E, Daugelį Europos valstybių narių nėra tokio demokratinio mechanizmo, ponė komisarė. Aišku, mes tikrai rūpinsimės, kokia yra tuo, kokia yra žiniasklaidos patėditis Europos Sąjunga. Ir aš manau, kad jūs turėtume nuveikti daugiau šioje srityje. Jūs turite pasirūpinti ne vien tik tais kontrolę, bet taip pat turėtų būti atlikta ir analizė. Dėkuoju toliau, ponė Verhain. Pusantros minutės. Uh, I said that before, unfortunately, no more blue cards in this debate, sorry. So, no, no blue cards. Aš jau sakiau, kad nebekelkite mėlynų kortelių, nebeliko joms laiko. Pone Verhaen, norite pasisakyti dėl darbo tvarkos? Na gerai, prašau. Fact, to... Pirmininkė, aš noriu užduoti klausimą jums. Buvo sakoma, kad. Na, aš kovoju nuolatos už galimybę kalbėti visiems, kada jums reikia. O čia tik kairieji ir dešinieji paprastai gauna galimybę pasakyti pagal mėlynos kortelės procedūrą. Aš manyčiau, kad tai yra neteisinga. Aš norėčiau taip pat paprašyti, kad ir centras, ir dešinysis centras turėtų tokią galimybę užduoti klausimus pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Nes priešingų atveju ne vienodos sąlygos sudaromos kolegoms. Aš šitą teisę pasisakyti pagal šią kortelės procedūrą suteikiu teisę tiems, kurie paprašo pirmieji žodžio. Ir kai yra laiko, aš neskiriu, kas iš kokios e, politinės partijos yra, o dabar tiesiog laiko nebeturime. Mes galbūt, jeigu laiko turėtume, galėtume suteikti visiems tokią galimybę, tačiau laiko nebėra. Laiko nebėra. Ir tą taisyklę taikau ir jums, ir visiems kitiems. Čia yra visiškai nepolitinis pasirinkimas ar sprendimas. Tai prašom, kolegė Ferhejen. Pusantros minutės. Pone pirmininkė, gerbiama komisarė Kros, gerbiami tarybos atstovai, visų pirma, norėčiau Jums padėkoti, pone Kraus, kad Jūs taip greitai reagavote į diskusijas ir pradėjote dėrėti su Vengrijos vyriausybė. Taip pat norėčiau padėkoti Vengrijos vyriausybei, kad ji laikėsi to, ką jinai žadėjo visose diskusijose, visose debatuose. Jis sakė, kad jeigu reiks kažką keisti, ji ir atitinkamai keis. Medijos, e, žiniasklaidos laisvė ir žiniasklaidos pluralizmas yra labai svarbus dalykas. Tai susijęs su e, mūsų visuomenė. Reikia gerbti asmens teises. E, beje, žiniasklaida taip pat įsipareigojusi e, skelbti tiesą. Ir E, tai dabar atsispindi naujajame žiniasklaidos įstatymė ir tai yra didelė pažanga. Taip pat yra labai svarbu, kad žiniasklaidos įstatymas būtų suderintas su ES teisės aktais ir anksčiau komisija kaip ES sutarčių sergėtoja labai puikiai atliko savo užduotį ir manau, kad e, šio, šios diskusijos, šiandienės diskusijos būtų neprireikę, jeigu mes būtume geriau pasitikėję komisiją kaip sutarčių ir teisės aktų sergėtoje, nes dabar mes matome, kad e, ten, kur nacionalinis įstatymas yra nesuderinamas su es teisės aktais, komisija įsikiša ir, ir vyksta kažkokie poky, pokyčiai. Ideologinės diskusijos, man atrodo, čia yra visiškai ne vietoj. Mes matome, kad e, ben, kad e, e ginčiai dėl turinio, esminiai ginčiai e, e, kaip tik privedė prie gerų rezultatų. Ir todėl aš tikiuosi, kad e, atskiros parlamento frakcijos baigs savo politinius žaidimėlius ir atsims e, savo rezoliucijas. Dėkoju toliau, ponė Gal. Pone pirmininkė, ponė komisarė, mes išgirdome, kad komisija ir Vengrijos vyriausybė susitarė, e, kad bus pakeistas Vengrijos žiniasklaidos įstatymas, jau netgi pateiktos konkrečios formuluotės. E, Ir aš manau, kad visas šitas samišis kilęs dėl Vengrijos žiniasklaidos įstatymo buvo tiesiog priežastis kažkaip pakritikuoti Vengriją. Mes išgirdome, kad Vengrijos vyriausybė yra pasirengusi kompromisams ir mes tikimės, kad iš tiesų daugelis išsakytų kritikų yra susiję su E, neteisinga informacija, o juk informacija negalima manipuliuoti, informacija turi atitikti tiesą ir būtent šiandien po pietų šiose diskusijose mes turime taip pat laikytis šio principo ir aš manau, kad būtent šį principą mes šiandien iš dalies ir pažeidžiame. Tai labai gaila, kad socialistų frakcija ir liberalų frakcija čia žaidžia visai kitą žaidimą ir kad e, jos taiko visai kitus kriterijus negu tada, kai vengia Vengrijoje valdė socialistų vyriausybė ir kur ji taip pat daugelės ryčių darė įvairias klaidas. Tuomet socialistai ir liberalai tylėjo. Todėl aš manau, kad visuomet reikia kritikuoti, kai yra e, nusižengiama įstatymui, nusižengiama kažkokiai taisykliai, bet negalima taikyti dvigubų standartų priklausomai nuo to, kas yra valdžioje. Aš žinau, kas yra diktatūra. Aš e, pati išgyvenau Čiaučeskų diktatūrą, kai dar buvau vaikas. Aš žinau, ką, apie ką aš kalbu ir todėl aš visuomet pasisakau už teisinę valstybę ir jos principus. Ačiū. Köszönöm, elnök úr. Szeretném mély sajnálatomat kifejezni azzal. E, pone Smesaros, pusantros minutės dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau išreikšti savo apgailestavimą, kad vyksta šios diskusijos, nes mes žinome, kad e, nesusipratimai, nesusipratimai ir klausimai susiję su Vengrijos žiniasklaidos įstatymu turėtų būti nagrinėjami e, Europos komisijos, tos institucijos, kuri yra už tai atsakinga. Ir esu įsitikinęs, kad E, čia tiesiog yra isteriška kairiųjų ir liberalų politinė kampanija, daugiau niekas. Ir, ir e, ta kampanija nesibaigs, e, jei nerūpi. E, kaip, kaip e, galiausiai atrodys žiniasklaidos įstatymas. Čia tiesiog yra kalbama apie e, valstybę, kurioje aštuonerius metus valdžioje buvo socialistai, kurie darė įvairius dalykus, e, nebaudžiami, o dabar nauja vyriausybė bando e, sukurti naują žiniasklaidos kultūrą. Norėčiau paklausti, kur visi šitie progresyvus demokratai 2008 metais buvo, kai, kai Slovakijoje buvo įvestas e, toksai ginčytinas žiniasklaidos įstatymas, kur buvo kalbama apie sankcijas, kur tuomet buvo socialistai ir liberalai, kodėl jie tuomet gynė tą įstatymą. Aš tikrai smerkiu e, tokį elgesį, kai mes viską vertiname pagal dvigubus standartus. Manau, kad mes turime labiau pasitikėti komisiją ir jos kompetenciją. Ir baigdamas norėčiau pasakyti tokį dalyką. Man atrodo, kad šitie pakartotiniai išpoliai prieš valstybę, kuri pirmininkauja Europos Sąjungai yra e, tikrai labai žalingi, kenkia ES vienybei ir jos tarptautiniam prestižui. Dėkoju ir paskutinis kalbėtojas ponas Kavada pusantros minutės. Ačiū. Tai labai rimta tema, ponė pirmininkė. Turime peržengti tą polemiką, kurio ką tik čia išklausėme. Mes kalbame apie demokratijos sveikatą, tvirtumą, kai kalbame apie žiniasklaidą. Esu iš tų, kurie žavisi jūsų šalimi, kurie žavisi Vengrija ir jo žmonėmis. Suprantu, kad jūsų šalies vyriausybė ir dalis visuomenės norėjo geresnės pusiausvyros, e, kalbant apie informacijos pateikimą, tačiau propagandos negali pataisyti pateikdamas kitos propagandos. Tad džiaugiuosi ir lieku budrus. Džiaugiuosi matydamas, kad daugelis svarbių aspektų e, bus įvertinti iš naujo, kad vyriausybė Vengrijos sutiko pataisyti šį įstatymą. Tai yra būtinas žingsnis. Puiku, kad dėl jo pavyko susitarti. Gerai, kad labiau atsižvelgta bus į pagrindinių teisių hartiją. Nesena istorija parodė, kad jūsų šalies žmonėms yra svarbus principas. Noriu pasveikinti komisaras neliklus darbą. Ir manau, kad labai svarbu yra likti budriems šio klausimu komisijoje. Ir mes taip pat busim budrus, nes mes jaučiame, kad kai kurie dalykai nebuvo diskutuoti ir mes pasižiūrėsime, kaip vyks patys to teisės akto pakeitimai. Norėčiau pasakyti, ponė pirmininkė, kad jūs esate listo e, Kosuto, Joel Brandt, 400 metų didvyrio, Sandar Kopači ir 56 metų pulkininko uh, e, e, paveldėtojai. Imri Kerteš taip pat yra jūsų tevinainis. Tad nenuvilkit mūsų. Vengrai atrado uh, Rubiko kubą. Tad uh, Maničiau, kad geriau nemokyti mūsų žaisti su žiniasklaida kaip su Rubiko kubu, nes tai yra tikrai labai pavojingas žaidimas. Dėkoju. Okay, the... Dabar, gerbiami kolegos, persim prie spontaniškų pasisakymo procedūros. Ne visi galėsite kalbėti. Laikysime sąrašo, kuris buvo sudarytas. Taigi, išgirsite sąrašą tų, kurie kalbės. Mrs. Alfano, Mr. Pasca and Mr. Bronze. There are seven other colleagues that cannot take the floor. Tai štai, kiti septyni kolegos kalbėti nebegalės, nes neturime laiko. Pirmiausia, ponas Galeris, minutė. Labai griežtai seksiu pasisakymo laiko laikymasi. Mr. Galler, one minute. Where is Mr. Galler? Is he gone? Kur ponas Galleris jo nėra? Sorry, Mr. Galler, Michael Galler. Ponas Michael Galler norėjo kalbėti. Kur jis? Jis nenori, regis, kalbėti. Puiku. Tada ponia Galpelts. Minutė. Köszönöm szépen, elnök úr! Ma megszületett a konkrét szövegű megállapodás. Pone pirmininkė, šiandien mes turime tokį tekstą, dėl kurio sutarė Vengrijos vyriausybė ir Europos komisija vyriausybė Vengrijoje suprato, kokias pastabas išsakė Europos komisija ir kodėl. Ir priemė įsipareigojimą pakeisti šį įstatymo tekstą. Kitaip tariant, Vengrijos vyriausybė ir Europos komisija pasirinko demokratijos kelią ir įstatyminį kelią. O čia vyksta cirkas, be jokios priežasties. Nes priežasties diskusijoms nebeliko, kadangi dėl visko buvo susitarta. Kolegos štai peikia vieni kitus. Tuo tarpu, kai yra kitokių skandalų, daug aktualesnių, kolegos pasirinkote negerą kelią. Demokratija yra e, gerai gyvuojanti Vengrijoje. Visi teisės aktai atitinka ES teisyną. Tad spręskime tas problemas, kurias reikia spręsti, o nediskutuokime tušiai apie tai, apie ką neturėtume. Dėkui. Ponas Mauro, minutė. Grazie, prezidente. Eh, anche... Dėkoju, ponė pirmininkė. E, buvo kritikuojama labai aštriai kai kurių kolegų Vengrijos žiniasklaidos įstatymas dėl žiniasklaidos laisvės. Manau, kad turime gerbti tą darbą, kurį atliko Europos komisija ir tai, kas buvo nuveikta parlamente. Tad turime elgtis atsakingai. Nebalsuokime rytoj dėl tos rezoliucijos, nes tai pakenktų mūsų institucijos reputacijai. Aš manau, kad tas rezoliucijas reikia atsimti, kadangi remiamasi turiniu, kuris teje nebetitinka tikrovės. Ta išgirdome iš komisarės pasisakymą, tad kviečiu komisiją ir tarybą susisiekti su pirmininkų sueiga ir kad būtų informacija tinkamai pasikeista, kad rytoj būtų balsuojama iš anksto ir kad būtų paimtas sprendimas dėl tų rezoliucijų nebalsuoti, kad būtų užvaigtos tos grinai ideologinės diskusijos. Ponas Bostinaru, prašau. Pone pirmininkė, dabar norėčiau pasakyti rumunų kalbą. Pone komisarė, jūsų pasisakymas patvirtina, kad Europos parlamentas buvo teisus e, kritikuodama žiniasklaidos įstatymą Vengrijoje. Vengrijos vyriausybė e, sutikdama e, keturiose skiriasi pakeisti šį įstatymą pripažįsta, jog e, jos e, nedemokratiškas metodas buvo sužlugdytas. Taigi Ir apskritai tas įstatymas netiktikų į Europinių teisės aktų nuostatą. Taigi norėčiau išgirsti iš jūsų, kad jūs darėte nuorodas į pagrindinę teisų hartiją. Ir ponė komisarė, turim du klausimus. Kaip gali atsitikti, kad Europos tarybos ir e BPO standartai yra tarsi pernelik aukšti Europos Sąjungai? Ir antras dalykas. Jeigu šalis kandidatė turėtų identišką įstatymą, kaip kad Vengrijoje pataisytas įstatymas, ar ta e, šalis kandidatė galėtų baigti dėrybas dėl konkretaus skyriaus? Kolega Galfano reikis, ne? Kolega Paška, prašau. Pone pirmininkė, pone komisarė, Pone gerbiamas ministrė Mortinė, Slovakijoje turime patarlę, kuri sako, kad gerai skaitinimais kelias į pragarą grįžtas, grįstas. Taigi, nenorėčiau dabar dvėjoti dėl gerų mūsų draugų iš Vengrijos ketinimo, tačiau galbūt būtų neblogai, jeigu kai kurios formuluotės būtų uh, subtilesnės, kai Vengrijoje numatytos reformos ir pokyčiai privertė kai ką pamiršti. Lygiai tas pats pasakytina ir apie dvigubą pilietybę. Taigi aš manau, kad bus nemažai problemų, nes kaip um, jausis mūsų draugai JAF ir Kanadoje, jeigu šimtai tūkstančių ukrainiečių, zorbų ir taip toliau E, keliautų po tą šalis, jeigu jų, jiems būtų lengviau išduodamos vizos Vengrijoje. Gal čia ir tikrai buvo tam tikrų ketimų. Ir dabar pabaigai ponas Brons vieną mintį. Pane. Vienoje nuostatoje e, žiniasklaidos įstatymą pasakyta, kad ten turi būti užtikrintas transliavimas informavimo balansas. Lygiai taip pat numatytos bausmės už tai, kad jeigu pažeidžiamas viešoji moralė, viešoji tvarka, tos e, formuluotės yra labai aptekios ir tai reiškia, jos yra. Um, pavojingos, panašiai kaip ir ksenofobija ir racizmas, tačiau niekas e, ne, neuždraidžia to įstatymais. Taigi pažiūrėkime, e, kokie standartai galioja mūsų transliacijai šalyse prieš badydami pirštais Vengrijoje. Pažiūrėsime, kokie reikalavimai galioja Junktinėje karalystėje, pavyzdžiui, čia šališkumo kriterijus, kuris uždraudžia galimybę dalyvauti pačių partijų e, atstovams. Ir taigi, atrodo nelabai e, svarios partijos nėra kviečiamas į programas. Na ir diskusijų pabaigoje um, žodis poniai komisariai Kros, prašau. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, buvo iškeltas klausimas, kuris buvo toks, ar turbūt varkaraštis šiandien buvo koks nors sutapimas, ar tai buvo suplanuota šiandien kalbėti šiuo klausimu. Kartais, ponė pirmininkė, reikia suprasti, kas ir kaip. Na, suprantu, kai kuriais atvejais, kai esu kviečiama pateikti, konferm, pateikti informaciją, aš turiu tą padaryti. Tad ar šiandien įvyko koks nors sutapimas? Mes kalbame apie visą šią procedūrą, e, kalbėjome jau apie keletą mėnesių ir štai dabar vasario vidurys. Praėjo septynios savaitės maždaug. Per šešerius metus, kai dirbau jūsų organizacijoms, jūsų organizacija, aš manau, kad klausimas buvo tikrai nagrinėjimas labai sparčiai. Na, manau, kad ir tam klausimui skiriama tiek daug dėmesio ir tiek intensyvaus dėmesio. Norėčiau pasakyti dar ir štai ką. Įdomu pasižiūrėti, koks viso šio reikalo pagrindas. Manau, kad susiklosti tam tikrą įvykių kombinaciją. Mes nekalbame apie įvairius įsipareigojimus susijusius su laiku. Mes kalbame apie konkrečią valstybę, mes kalbame apie e, tai, ką mano kiekviena partija apie susikloščiusią padėtį. Antra, mes kalbame apie labai svarbų klausimą. Man net nereikia aiškinti jums, kad laisvės, žodžio laisvės klausimas, spaudos laisvės klausimas yra ypatingai svarbus Europos komisijai ir būtų juokinga ir neišmintinga, jeigu mes nelaikytume to klausimo prioritetu, nes tai yra susijęs su galimybė ginti demokratiją. Ir aš puikiai suprantu, kodėl jūs tiek daug dėmesio skiriate šiam klausimui. Jūs kalbate apie demokratijos kūrimą. Ne, jūs puikiai suprantate, kad ir komisija šitą taip pat puikiai supranta. Mes padarysime viską, kad galima būtų apginti demokratiją bei žiniasklaidos laisvę. Gerbiamasis pirmininkė. Norėčiau paliesti trečiąjį klausimą. Žinot, e, būkim, nebūkime naivus. Ir puikiai suprantame, kad visi esame valstybių narių, ES valstybių narių atstovai. Žinoma, kad reikia padaryti viską, kad būtų sprendžiama problema. Ir visada tai buvo stengiamasi padaryti. Na, kiek aš galėsiu, savaime suprantama, aš uh, užtikrinsiu, kad Europos parlamentas ir toliau išliktų toks e, tyras. Ir žinoma, kad jūs turite gauti informaciją visą ir nebejotinai jūs turite labai svarbų vaidmenį todėl kad jūs galiausiai turite tą išraiškos laisvę taip pat. Pagaliau mes būtent dėl to susirinkome dabar, kad galėtumėme išspręsti šį klausimą. Iš tikrųjų, pagrindinės teisės yra labai svarbu ir jokių būdų nemanykite, kad tik tai man svarbi ramybė ir uh, Oh, jūs juk mane puikiai pažįstate, jūs žinote, kad aš visada kovojau už demokratiją ir, na, turiu aš patirties nemažai ir ko gero už daugumą jūsų esu politikoje ilgiau. Ir aš tikrai kiekvieną klausimą atsidūrusi mano kompetencijoje spręsiu. Vengrijos teisės akto iš ankstinis nagrinėjimas rodo, kad iš esmės teisės yra suteikiamos įstatymų tokios kaip ir kitur Europoje. Tik žinoma, žinot, kaip žiniasklaida yra, kartais jūsų, kartais ne jūsų pusėje būna, kada valdančioji dauguma sudaro dvi trečiasias Tai žinoma, tada demokratija yra labai <laughs> įdomus dalykas. Na, ir mes taikome direktyvą ir sutartį. Ir savaime suprantama, kad Hartijos 11 straipsnį taip pat turime įgyvendyti. Ir kol kas žiniasklaidos um, teisminio, teisminio nagrinėjimo nebuvo, kaip buvo paminėta. Ir dėl to kol kas administraciniai procedūrai negalima šito klausimo atiduoti, kaip yra numatyta 163 straipsnėme. Nors iš tikrųjų galima būtų teismui atiduoti nagrinėti šitą klausimą pagal civilinio proceso kodeksą. Bet e, kol kas taip nėra tik jeigu sprendimas bus priimtas, galima sustabdyti jo vykdymą ir atiduoti tolesniam teismui. Iš tikrųjų, galbūt įstatymas nėra e, e, iki galo geras. Aš sakiau, kad mes turime užtikrinti pagrindinių teisų įgyvendinimą. Mes turime turėti savo galvojimą ir galvojime įtvirtinti Europinio lygimens uh, supratimą, kas yra demokratija ir pagrindinės teisės. Ir aš tikrai reikalausiu, kad tai būtų. Žurnalistai turi teisę apsaugoti savo šaltinius ir tai yra pagrindinis principas, kuris užtikrina žiniasklaidos laisvę. Žurnal, iš žurnalistų negalima prašyti niekada, kad jie atskleistų savo šaltinius, nebent būtų vykdomas baudžiamasis tyrimas. Taigi, gerbiamasis pirmininkė, šitai reikia užtikrinti bet kokiame politinėme klimate. Ir tiesą sakant, aš suprantu, kad e, kartai žiniasklaida atsiduria nelabai palankioj situacijai, kaip yra šiandien apie tai ir kalbame. Dėl, el ekonom, dėl elektroninių ryšio priemonių kartais nėra labai lengva užtikrinti e, konfidencialumą, tačiau šitai daryti būtina. Ir tiesą sakant, yra klausimų, kurie nėra apibriežti ES sutartyje. Reikia pasakyti, kad tai yra klausimai, kurie yra susiję su visuomenės saugumu, valstybės saugumu, o taip pat ir baudžiamojo e, kodekso taikymu valstybės narės pačios turi galimybę imtis priemonių šiuose sritise ir asmens, lais, ir asmens teisė į duomenų apsaugą reikia taip pat užtikrinti. Žinoma, kad turi būti proporcingos priemonės, kurios atitiktų demokratijos supratimą. Dėl to komisija negali įvertinti atskirų valstybių veiksmus šiuose srityse. Tas faktas, jog 30 straipsnio e, sąsajos nėra ir klausimas apie tai buvo parlamente, galiu pasakyti štai ką. Žinau, kad daugelis iš jūsų e, nusiminė dėl to, kad komisija 30 straipsnių nesivadovauja turiu pasakyti labai aiškiai, kad tai netiesa. Tačiau pirminėme pasiūlyme komisijoje buvo pasakyta, kad komisija turi teisę užtikrinti turi teisę užtikrinti, kad susisieks su nepriklausomomis institucijomis, kurios užsieima reglamentavimu taryba šitą nuostatą neparėmė ir aš žinau, kad buvo pakeistas tekstas į tą tekstą, kuris dabar yra 30-ajame direktyvos straipsnėje. O tai reiškia, kad nepriklausomų institucijų kūrimas yra ne komisijos reikalas. Taip yra, taip yra aiškiai įrašyta Ir dėl to reikia viską vertinti realiai. Net kartais, jeigu mums nepatinka, yra kaip yra. Ir jeigu institucijos e, yra pasirengusios e, išimti iš e, teisės aktų nuostatą, kad tikslios informacijos pateik dirbti nebūtina, taip ir bus, bet tos visus pakeitimus dar reikia priimti. Aš suprantu, kad aš kalbu, o galbūt jūs teksto neturite, aš tiesiog jums pasakoju apie tekstą, dėl kurio mes deramės. Tik noriu pasakyti, kad kai tik tai bus įmanoma jums pateikti tekstą, aš tikrai užtikrinsiu, kad tai būtų padaryta. Labai prašau jūsų tiesiog patikėti manimi, patikėkite, viskas bus galiausiai surašyta ir jūs turėsite galimybę su viskuo susipažinti. Na, dabar, e, žinoma, noriu tik patikinti, kad nėra dabar galimybių kreiptis dėl kompensacijos žiniasklaidai, internetinėje erdvėje, dėl internetinės erdvės. Aš taip pat suprantu, kad žiniasklaidoje reikia užtikrinti pluralizmą, dėl to kreipsiuosi, kad būtų parengtas teisės aktas ir labai nu, aiškiai prižiūrėsiu, kad visos nuostatos labai būtų aiškiai išdėstytos. Tai, kas įvyko Vengrijoje, dar kartą mane įtikino, kad darbo grupė, ir tikrai labai ačiū, kad jūs sutikote dalyvauti darbo grupėje, manau, kad labai gerai. Dabar pats laikas aptarti visus iššūkius ir pasižiūrėti, kokia yra iš tikrųjų situacija Europoje ir elgtis pagal gautas išvadas. Aš suprantu, kad žiniasklaidos e, laisvė, nepriklausomumas turi būti vienas iš pagrindinių nuostatų. Taip skiriasi mm, teisinis pagrindas nuo to, kuris yra esbo. Aš žinau, kad e, ESBO kelia šios klausimus. Pavyzdžiui, ilgalaikis darbas e, žiniasklaidos priemonėje. Aš tiesiog aiškinau, kalbėdama komisijos poziciją. Pavyzdžiui, yra įvairiose valstybėse narėse transliuotojų e, organizacijos, kuriuose žmonės dirba po 8-10 metų. Gerbimasis pirmininkė, mano paskutinė pastaba. Aš, kai atvykau ir kai susitikau su ministro pirmininko pavaduotoju, ir užsienio reikalų ministras nebejotinai apie tai praneš Vengrijos vyriausybei. Mes pasikalbėjome šio klausimu. Man buvo paaiškinta, kas darosi Vengrijoje ir mane. Aš tikrai žinau, kad po septynių savaičių mūsų darbo ir tikrai labai gerai padirbėjo mano darbuotojai Labai daug padaryta. Labai daug dirbome. Abi šalys labai daug dirbo. Labai konstruktyviai dirbome ieškodami sprendimo. Todėl, kad tai klausimas labai svarbus ir mes privalome jį rasti. Uh, Τέλος, εξ ονόματος του... What? Na, o dabar tarybos vardu Dėl vedimo tvarkos kažkas nori pasakyti, prašau. Mario. Pirmininkė. Norėčiau savo pastabą skirti komisariai dėl procedūrinių dalykų. Tas tekstas, apie kurį jūs kalbėjote, ar būtų įmanoma bent jau politinių frakcijų vadovams gauti tą tekstą, nes mes tikrai norėtumėme jį matyti prieš balsuodami rytoj. Ar turite atsakymą į šį klausimą? ponė komisijos narė. Na, man, aš savo ruoštų galiu aiškiai pasakyti taip. Ir aš įsivaizduoju, kad Vengrijos e, min, ministras irgi pasakys taip. E, kai tik tai bus įmanoma, kuo galima greičiau. Na, šalia dar e, tų gestų, kurie buvo parodyti, aš manau dabar, kad užsienio reikalų ministras turės galimybę dar pasakyti, ponas Martonė. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai vertinu ir esu dėkingas už tai, kad nereiks man panaudoti savo gestų kalbos tam, kad išsakyčiau kelias mintis. Šį kartą kalbėsiu Vengrijos vardu. Jums leidus. Norėčiau kelias trumpas pastabas išsakyti, atsižvelgiant į tai, kad komisarės Kraus atsakymas iš tiesų buvo labai išsamus, atsižvelgiant ir į žiniasklaidos tarybos sudėtį. Tai buvo konkretus klausimas skirtas man. Aš manau, kad į tą klausimą buvo labai teisingai atsakyta. Ir galiu trumpai tik tai paminėti keletą dalykų. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti, kad Vengrija yra visapusiškai įsipareigojusi puoselėti vertybės ir principus, laikytis taisyklių, kurios yra numatytos sutartyje, pagrindinių teisų hartijoje ir visuose kitose dokumentuose, tartautinės teisės dokumentuose, ar tai būtų europiniai ar bendrėjai žmogaus teisų aktai. Kai buvo išsakytos pirmos kritinės pastabos dėl žiniasklaidos įstatymo, tai vyko dar prieš priimant įstatymą. Ir aš čia norėčiau atkreipti dėmesį į pastabas, kurias išsakė žiniasklaidos atstovai iš SBO. Aš tiesiog e, tuomet norėjau perskaityti, išanalizuoti, išstudijuoti įstatymo tekstą ir po to visiems pasakyti, kas nėra teisinga, e, kas kelia abejonių, problemų dėl, dėl tekstų, dėl įvairių įstatymo įgyvendinimo interpretavimo. Būtent dėl šios priežasties mes e, iškart parėmėme Europos e, komisiją, komisiją kaip sutarčių sergėtoje ir e, sutikome, kad ji panalizuotų šį įstatymo tekstą ir išsakytų, kokiu jai kyla bejonių ir problemų. Taip ir įvyko. Komisija labai atidžiai peržiūrėjo įstatymo tekstą, pateikė pasiūlymų Ir visi tie pasiūlymai buvo patvirtinti ir galiu čia tik tai patvirtinti, kad poryt vyks vyriausybės posėdis, jame patvirtinsime tekstą ir iš karto jį pateiksime Vengrijos parlamentui. Įstatymas pakeitimai bus patvirtinti, kuomet tai taps įmanoma procedūrinė prasme ir tie pakeitimai iškart įsigalios. Norėčiau padėkoti Europos komisijai už sunkų darbą, už pagalbą, paramą ir taip pat norėčiau padėkoti jums visiems, kurie išsakėte daug racionalių, sąžiningų pastabų ir padėjote mums šiame darbe, kuris, esu įsitikinęs, yra labai svarbus, reikšmingas, ne tik mums patiems, bet taip pat ir visai Europos Sąjungai. Na ir aš norėčiau pasiūlyti pagalbą ir paramą tai darbo grupėje, kurią ketinate komisarė įsteigti. Aš manau, kad visai Europai tai yra įdomus pasiūlymas, visi norės dalyvauti toje darbo grupėje ir mes padėsime kiek galėdami tame darbe. Aš tik tai apgailestauju, kad labai daug buvo pasakyta įvairiuose politiniuose pareiškimuose. Dar prieš, kaip jau minėjau, įsigaliojant, primant įstatymą. Ir kartai susidarė įspūdis, kad esame, kaip sako prancūzai, įtampos zonoje. Ir man pačiam susidarė įspūdis, kad buvome kaltinami nepaisant nekaltumo prezumpcijos nuostatų. Ir nekaltumo prezumcija juk yra bazinė bet kokio teismo sąlyga. Taigi kartais tokie pareiškimai peržengė sąžiningų racionalių politinių diskusijų ribas. Politinių diskusijų, kurioms mes visuomet pritarėme ir viduje, ir Europos mastu. Ir bendrai kalbant apie tarptautinius reikalus. Žinoma, tai be jokios abejonės padarė žalos visam europiniam interesui ir tai buvo nenaudinga europinė integracijai. Tačiau aš tikiuosi, kad tas procesas jau baigėsi ir dar kartą norėčiau patvirtinti, jog išsakome visapusišką savo paramą ir pagarbą ir ketiname inkorporuoti pagrindinių teisų hartiją į naująją Vengrijos konstituciją. Vengrija šiuo atveju būtų pirmoji valstybė, kai pagrindinių teisių hartija tampa neatskiriama teisinės sistemos dalimi ir hartija bus pritaikoma ne tik bendrijos teisės reglamentuojamosiose srityse, bet tai bus visos teisinės sistemos hierarchijos viršūnė ir bus virš, viršiausias įstatymas, e, lyginant su kit, visais kitais įstatymais, ar tai būtų baudžiamasis kodeksas, ar žiniasklaidos įstatymas, ar bet koks kitas teisės aktas. Taigi aš manau, kad tai visus jūs nuramins ir įtikins, kad pagrindinės taisyklės, pagrindinės vertybės ir principai, kurie visi mums yra bendri, bus gerbiami mūsų valstybėje ir jų bus griežtai laikomas. Ačiū uždėmesi. Labai ačiū, ministrė. Pateiktos šešios rezoliucijos. Diskusija šio klausimu baigta. Na, dabar trumpa pertraukėlė, kol, kol pasikeis komisarai ir po to seks diskusija apie Šiaurės Koreją. Atsiprašau, Pietų Koreją.